Saben que la desaparición de los estudiantes. Kalbėsime apie pedagogikos studentų dingimą Meksikoje. Šis uh, aktas sulaukė daugybės didžiulio palaikymo visame pasaulyje. Dėkojame ponui Barnabė um, Markaspar ir uh, ponė Mildai Legidenijų Vargas kad atvyko pas mus. Jie yra mokinių, tai sudingusių tėvai ir jie mums papasakos apie savo patirtį. Europos parlamentas ėmė rezoliuciją skubos tvarkas spalio 23 dieną, norėdamas pareikalauti, kad būtų imtasi labai konkrečių priemonių, kad būtų atliktas tyrimas. Paskui šiame pakomitėtėje e, sulaukėme laiško Buvome kviečiami atvykti į Meksiką, laišką atsiuntė ambasadorius vyriausybės šalies vardu. Ir mes buvom kviečiami atvykti į vietą ir pasižiūrėti, kas ir kaip. Nebuvo numatyta jokių apribojimų. Ir Europos parlamento vardu norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote. Norėčiau pareikšti jums didžiulę užuojautą ir esame jūsų paslaugoms ir esame pasirengę padaryti viską, ką galime, kad sulauktumėt atsakymų į tuos iškeltus klausimus, kurių jūs negavote. Europos parlamentas yra pasirengęs jums padėti. Suprantame, kad ambasada Briuselėje mums teikia informaciją, mums teikia informaciją apie visą, kas buvo nuveikta, apie policijos atliktus tyrimus, apie teismo atliktus veiksmus. Pone Ilda Rekidienio vargas yra Jorge mama ir Dabar siūlyčiau suteikti e, žodį jums po šešias minutės, o paskui keisimės nuomonėmis. Taip pat čia yra atvykęs ir Eurolat vadovas, panas Aprelį, ir Jose Blanko taip pat. Jis yra delegacijos ryšiams su Meksika vadovas. Prašau, žodis jums. Señores, que nos acompañen, de antemano le damos las gracias. Ačiū visiems atvykus, susirinkusiems į posėdį. Ačiū, kad pakvietėte mus atvykti. Esame tėvai ir šiandien atstovaujame tiems toms 43 šeimoms jaunų dingusių žmonių. Atvykome čia paprašyti jūsų paramos, kadangi reikalaujame, kad mūsų šalies vyriausybė mums padėtų surasti mūsų vaikus. Norime, kad būtų įvykdytas teisingumas. Kreipėmės į vyriausybę ragindami veikti. Norime pareikalauti, kad mūsų vaikai būtų surasti. rugsėjo 26 dieną, kai policininkai išvežė mūsų vaikus. Nežinom nieko apie juos, nežinom, kodėl jie buvo išvežti. Tai buvo vyriausybei atskaitingos policijos atstovai, tie žmonės, kuriuos išvežė. Taigi praėjo keturi mėnesiai, mes reikalaujam tiesos. Viskas, kas mums yra sakoma, yra štai kas sakoma, kad mūsų vaikai buvo palaidoti bendrose duobėse, bendrose kapuose, tačiau argentinus ekspertai pasakė, kad taip nebuvo, kad mūsų vaikų tose duobėse nerasta. Buvo areštuoti trys asmenys, kurie, sako, dalyvavo vykdant egzekuciją. Vieni sako, kad mūsų vaikai buvo sudeginti. Mes esam valstiečiai, buvome nuvykę ten, kur mums sakė, kad buvo mūsų sudeginti vaikai. Ir mums pasirodė, kad būtų reikėję labai daug medžio ar kitokio kūro, kad būtų įmanoma juos visus sudeginti. Ir čia, kur mums buvo sakoma, kad juos sudegino, buvo akmenys, na šiaip nuo karščio akmenys susproginėja. Dėl to mes netikim tuo, ką mums sako mūsų vyriausybė. Taigi atvykome paprašyti jūsų paramos ir pareikalauti, kad vyriausybė atskleistų tiesą, kad būtų vykdytas teisingumas, atliktas tyrimas. Ypač svarbu pareikalauti tiesos iš mūsų gubernatoriaus, nes jis yra susijęs su šiais įvykiais. Jis atvyko pas mūsų 2013, 2011. Tuomet e, vadinamame Saulės greitkelyje buvo e, nužudyti du studentai. Būtent dėl to mes norime, kad ir dėl tos mes būtų atliktas tyrimas. Juk mūsų vaikai kreipiasi ir į armiją pagalbos 27-ojo karinėje zonoje. Nu, keliasdešimt, tai buvo atsumas keliasdešimt metrų nuo ten, kur viskas įvyko, mums sakoma. Jie e, prašė, kad būtų apsaugoti, tačiau niekas jų neapsaugojo. Buvo pasakyta, kad reikėtų iškviesti greitąją pagalbą, nes vienas iš studentų buvo sužeistas, tačiau niekas tos greitosios pagalbos neiškvietė. Vietoj to, kad juos apsaugotų, jiems buvo pasakyta, kad jiems teks prisimti atsakomybę už savo veiksmus, jie buvo e, traktuojami kaip nusikaltėliai. Tuo tarpu, kad jie juk buvo viso labo studentai, jie neturėjo nieko bendro su narkotikų priekyba. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Prašom žodis jums. Labą dieną. Pirmiausia, ačiū, kad pakvietėte mus į savo posėdį, į Europos parlamentą ir sutikote mus išklausyti. Atvykome čia paprašyti tarpininkauti mums e, su Meksikos vyriausybė. Norime, kad tyrimas būtų tęsiamas. Mes nepasitikime vyriausybė, nes iš pradžių mums buvo sakoma, kad mūsų vaikai buvo rasti, kad jie buvo bendrose duobėse, kad ten buvo jų palaikai. Mes negalim su tuo susitaikyti. Mes turėjome pasimti kūnus, kurie nebuvo mūsų vaikų kūnai. Jeigu jums parodo kūną, sakydami, na štai čia jūsų vaikas, jūs juk negalite tuo patikėti, mes norėtume įrodymų, kad tai yra iš tikrųjų taip. Mm, sako, mūsų vaikai buvo sudeginti, bet ekspertai mums sako, kad tam reikia daugiau laiko, ta, iš, iš kitų pasiekmių tai matyti. E, tiesiog, man atrodo, jie buvo nužudyti ir tiek. Vyriausybėms kalba apie organizuotą nusikalstamumą, apie nusikalstamumą tiesiog. Ir mums vadovauja kriminaliniai nusikaltėliai Vyriausybėgi tuo tarpu lieka pasyvi, kodėl neatlikti tyrimo, gal vyriausybė kažką slepia nuo mūsų, nes nebuvo atliktas joks tyrimas dėl gubernatoriaus. Tuo tarpu taip turėtų būti, juk jis vadovauja valstijai, kur mes gyvename. Prezidentas juk irgi turėtų žinoti, kas ir kaip, jis yra šalies prezidentas, jis turi žinoti, kas vyksta mūsų šalyje. Tuo tarpu, jeigu norime gerai suprasti, kas vyksta Meksikoje, būtina atvykti į vietą. Užsieniečiai irgi yra nukentėję, yra nužudytų Meksikoje. Jie irgi yra, yra tokių, kurie atsidūrė bendrose duobėse. Taigi kenčiame nuo žudinių. E, palaikai laidomi bendrose duobėse. Jie net nevežami į kapines. Ir tuo tarpu vyriausybė netlieka jokių tyrimų. E, policija juk išvežė mūsų vaikus. jai padėjo neturėsantis kariškiai. Jie niekaip nepadėjo mūsų vaikams. Priešinkai jie sulaukė grasinimų, buvo liepta jiems e, atskleisti savo tapatybę, nes priešingų atveju sakė, jie bus sunaikinti. Turime video įrašą, iš kurio matyti, kad federalinė policija užsitaiso ginklus. Vienas iš jaunuolių klausia, kodėl. Ir turbūt vyriausybė vykdė kažkokias represijas. 2011 metais buvo padaryta nusikaltimų ir gubernatorius nieko nedarė tuo met. O šiandiengi matome, kad vėl žudoma, grobiami mūsų vaikai. O gubernatorius ramiai savo vaikšto Meksikoje ir savo sūnų siūlo, e, savo sūnui siūlo prezidento ateitį. E, lauk, laukiama, kad mes pritartume viskam, kas vyksta tuo tarpu, kai buvo žudomi mūsų vaikai, mes negalim su tuo sutikti. Mes esame tų vaikų tėvai ir norime tiesos, norime, kad būtų atliktas tyrimas. Nes jau sakiau, jeigu mes būtume sutikę su tuo, kad mūsų parodyti kūnai e, yra mūsų vaikų, jeigu būtumėm tam pritarę, viskas būtų sustoję. Teisingumas nebebūtų buvęs įvykdytas, su tarpu mes norime, kad teisingumas triumfuotų, 43 žmonės dingo 23 tūkstančiai yra iš viso Meksikoje dingusių žmonių. Ir tuo tarpu apsimetama, kad Meksikoje viskas gerai, kad nieko blogo nevyksta. Tad kviečiame jūs uh, imtis drąsos ir atvykti į Meksiką. Tai be abejo, pareikalaus drąsos. Mes patys Meksikoje gyvename baimėje. Esame represijų aukos. Uh, tėvai buvo mušami, buvo pasiūstos policijos pajėgos mūsų tramdyti, tad kreipiamės pagalbos į jūs. Tarpininkaukite mums diskusijose su mūsų vyriausybė, kad būtų atliktas tyrimas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar suteiksiu žodį mūsų parlamento kolegoms. Tačiau pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad turime svečių savo posėdėje. Valerol Sar, E, iš Austrijos Weidenholzer. Atsiprašau, kad neteisingai ištariau, sako pirmininkė, e, iš kur esate atvykę. Matau taip pat Meksikos žurnalistus, kurie taip pat atvyko ir sėdi mūsų tribūnoje. Prašau, žodis jums kolegė. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu vokiškai, nežinau, ar girdite vertimą. Visų pirma, noriu padėkoti Jums, kad atvykote pas mus šiandien. E, džiaugiuosi, kad nepasiduodate, kad bandote išsiaiškinti, kas slypi už Jūsų vaikų mirčių. Man atrodo, kad Meksikos prokuratura yra pareiškusi, kad moksleivis areštavo policija policiją, o po to jie buvo perduoti gerės vadinybės, kurie ir nužudė jos. Ir yra vienos tos grupės pareiškimas, kurie pareiškė, kad 15 moksleivių nušovė, bet neaišku, aš niekur negaliu rasti jokio tyrimo, kuris rimtai būtų ištyręs visą balistiką to, kas įvyko. Aišku, turi būti kažkokiu tai pėtsaku. Niekas negalėjo ir patvirtinti tas versijos, kad e, tikrai kūnai buvo sudeginti, niekas nematė jokių laužų, ugnių ten tam regione, niekas realiai negali paliūti to. Yra žmogaus teisų organizacijų, kurios uh, kartoja, kad yra įmanoma, jog kariai, kurie dalyvavo, prisidėjo prie tų vaikų dingimo. Mes nežinome, ar tikrai taip yra. Akivaizdu, kad 80-metyje buvo daug dingusių gerero. Mes nesakome, kad čia yra akivaizdus ryšys, bet aišku, kad yra jau buvę visokių atvejų, tai gali susidaryti vaizdą, gali maždaug suvokti, kaip kariškiai galėjo elgtis tokiu atveju. Taigi mes uh, raginame, kad valdžia atliktų reikalingą tyrimą ir pasirūpintų, kad uh, prokuratura pradėtų tyrimą ir prieš teisėsaugos tarnybų veiksmus, kad viskas būtų išsiaiškinta, galbūt tuomet galėsime ir, ir, ir mes pasikeisti nuomonėmis su ambasadorium dar iki birželio, gal galėsim tai padaryti. Pas Panzerį. Norėčiau pasakyti, kad, aišku, laiko mes turime nedaug, bet dar reikėtų palikti laiko ir, ir tėvams laiko atsakyti, tai tiesiog primenu, kad kalbėtume trumpai. Podif. Taip, taip, labai trumpai. Mums sunku net suprasti, kokia yra jūsų visa emocinė būklė, kiek jūs kenčiate dėl viso to, kas įvyko. Uh, Bet aišku, kad um, mūsų komitetas turi politinę užduotį ir ta politinė užduotis yra pabandyti padėti, kiek įmanoma, padėti, kad būtų atsakyti tie klausimai, kuriuos jūs keliate. Ir aš noriu iš karto pasakyti, kad tikrai mes nepriminėsime kažkokio tai sprendimo, neketiname priimti kokio tai sprendimo dėl Meksikos valdžios. Yra, e, aišku, e, ryšių tarp narkotikų, narkotikų viso verslo ir valdžios pareigūnų, čia kaip ir viskas, kaip ir aišku, čia nėra ką slėpti. Svarbiausia, kad tyrimas dėl šios situacijos būtų tink, atliktas, kad būtų išsiaiškinta, kaip yra su tais dingimais, kad šeimos gautų atsakymus. Manau, kad tai yra labai svarbu, prisimenant ir Meksikos prezidento nekartą viešai išsakytus pareiškimus, kad, kad e, reikia užversti tuos puslapius, reikia išspręsti tą sudėtingą situaciją valstybėje. Tai man atrodo, mes turėtumėm pasiūsti labai griežtą žinę šiuo klausimu. Eso es por fin podemos escuchar a las Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad e, po keturių mėnesių visų pastangų mes turime dabar galimybę išgirsti ir tiesiogiai nukentėjusiųjų paliudimus. Ačiū pirmininkė, kad surengėte šį susitikimą. Mm, Hilda Lehėjo ir e, ponia Bernabė Braha, mes suprantame jūsų pastangas mes turime daryti spaudimą Meksikos valdžiai, bet faktas yra tas, kai mes patvirtiname savo rezoliuciją dar spalio mėnesį, daug parlamentarų nenorėjo daryti spaudimo Meksikos valdžiai dėl vienu ar kitų priežasčių. Tai čia yra tarsi tas uh, moralinė pusė tarsi tokia dvigubinė. Jūsų vaikai pradingo, jie tai buvo valstybinių mokyklų moksleiviai, mokymo įstaigų moksleiviai ir, ir tai yra valstybės institucijos panašu yra prisidėjusios, jų aišku atsakomybės ir dalyvavimo lygis gal skirtingas, bet uh, vienos įvykdė galbūt tai, kitos gal slėpė tai, trečios gal nesistengė užkirsti tam kelio. Tai iš tikrųjų Meksikos valdžia privalo atlikti pilną tyrimą, kad išsiaiškintų, kur jūsų vaikai, kaip jie pradingo, kodėl e, priekeiviai narkotikais yra pasitelkiami socialiniams spaud, judėjimams daryti spaudimą. Uh, socialiniams judėjimams, kurie pasisako prieš skurdą ir e, labai svarbu kalbėti apie žmonių saugumą Meksikoje. Aš turiu menį ir jūsų tiesiogiai saugumą ir jūsų advokatų saugumą, nes iš tikrųjų labai dažnai mes esame matę tokių atvejų, kur žmonės, kai bando garsiau kažką pasakyti, jie tiesiog yra nužudomi. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš esu Eurolat e, bendra pirmininkės ir e, noriu išsakyti jums visiems e, dingusių moksleivių tevams didžiausią užuojautą. Aš tikrai solidarizuojusiu su jumis. Jeigu būčiau tėvas kaip jūs, aš tikrai tikėčiau tuo, ką jūs darote, kad tikėčiau, kad mano uh, vaikai nužudyti, taigi turi būti dedamos visos pastangos, kad būtų išsiaiškinta, kaip viskas įvyko. Kaip ir jūs, aš uh, dirbčiau taip pat. Tik tai uh, vienas dalykas mane neramina, keista, tai yra, kad Meksikos valdžia uh, pripažino, kad e, tai, kad šis įvykis yra įvykęs pačia brutaliausia versija. Tai realiai jie pripažino tokią situaciją, dėl kurios jie atrodo dar blogiau. Lehidenjo kalbėjo apie tai, kad yra bejonių dėl tų įvykių, tačiau faktas yra tai, kad Meksikos valdžia sako, kad viskas įvyko pačia baisiausia versija. Uh, Panašu, kad politinės valdžios nurodymais Igualos policija areštavo tuos vaikus ir paskui juos nužudė. Nežinau, kiek yra tų įrodymų. Aš taip suprantu, kad tų įrodymų iš viso nėra. Ko aš būčiau jūsų vietoje, aišku, aš desperatiškai bandėčiau, bandyčiau tikėti, kad mano vaikai galbūt dar yra gyvi. Kol dar ta galimybė egzistuoja, jūs turite visišką teisę tęsti savo kovą ir reikalauti, kad viskas būtų išteišinta iki galo. Uh, Aš tiesiog noriu pasakyti, parlament, šis parlamentas darė tą patį, ką jūs raginote daryti. Mes visiškai pasmerkėme Meksikos vyriausybės veiksmus ir mes pasakėme, kad tai yra baisu, kad jie yra prisidėję, kad vietos valdžia, vietos policija ir organizuotas nusikos pasaulis, organizuotas nusikalstamo pasaulis panašu, visi yra prisidėję prie tų įvykių. Visi, visi, čia aš ne metaforiškai kalbu, aš kalbu, kad visi nuo, nuo, nuo Australijos iki Kanados, Europą tame tarpe tiesiog baisėjasi tais įvykiais įvykiais, kurie įvyko Igualoje. Turiu pasakyti, kad pirmas iki yra taip e, akivaizdžiai e, Meksikos e, valdžios, policijos ir nu, organizuoto nusikalstamo veiksmai sulaukia tokio didžiulio tarptautinio e, dėmesio ir iš tikrųjų visi reikalauja, kad būtų išsiaiškinti tie faktai. Aš nežinau, kas įvyko, aš nežinau, kas teisus, kas neteisus. Bet ką mes turime dabar, tai yra, kad e, Meksikos prokuratura negali patikti jokios kitokios įvykių versijos, kaip tik tai tą, kuri labiausiai kompromituoja Meksikos e, valdžią. Aš e, nežinau, jeigu iš tikrųjų tai yra tiesa, tai yra baisiausia versija, tai yra Meksikos valdžios visa atsakomybė, bet e, be viso to, ką mes jau esame padarę, aš manau, kad mm, dar be to parlamento pareiškimo, kuris buvo padarytas e, lapkritis Rasbūrė, aš manau, ką mes dar galime padaryti, dabar išklausę jūsų, tai kreiptis į Meksikos vyriausybę ir pareikalauti, kad byla nebūtų uždaryta. E, tai yra svarbiausia, nes iš tikrųjų tai yra jūsų teisė reikalauti, kad tyrimas toliau būtų atliekamas. Aš manau, kad dėl to mes visi galime sutikti, sutarti. Mes turime kreiptis į Meksikos vyriausybę, kad byla nebūtų uždaryta. Tai ir yra dar neišaiškintų įvykių ir turi būti viskas išaiškinta iki galo. Jis iš tikrųjų, bent vienas dalykas, kuo nusipelno, tai yra teisybė. De la Comisión de Delegación para México. Dabar suteiksiu žodį Um, delegacijos į Meksiką vicepirmininkui panai Blanko. De febrero, la... Vasario 20 savaitę komisija, komitetas vyks į Meksiką ir mes tęsime e, tą analizę, kuri parlamente jau prasidėjo. Tęsime E, dialogą su Meksikos vyriausybė. Aš taip pat jaučiu jums didžiulį solidarumą, suprantu jūsų skausmą dėl šių įvykių, nes jie sukrėtė visą pasaulį. Kaip sakė mano kolega Ramon Kauhegi, negalima leisti, kad tyrimas būtų nutrauktas neįmanoma padaryti to tol, kol yra bent viena abejonė, o kol abejonės yra, turi būti tyriama viskas. Na, iš tiesų, Europos parlamentas reagavo. Reagavo labai aiškiai. Mes priemėme rezoliuciją reikalaudami, kad Meksikos vyriausybė patikslintų, kas ir kaip, kad būtų suimti ir teisiami to nusikaltimo kaltininkai. Reikia pasakyti, kad vyriausybė reagavo taip, kaip prašė Europos parlamentas, kaip sakė Ramon. Gali būti taip, kad nebuvo atliekama pakankamai veiksmų. Gali būti taip, kad žuvusių vaikų tėvams at, visą laiką taip ir atrodys, kad vyriausybė nepakankamai ko nuveikė, nes jie nukentėjo nuo barbarizmo protrukio. Tačiau reikia pripažinti, kad Meksikos vyriausybė nesielgė taip, lyg nieko nebūtų buvę. Buvo reaguota, reaguota priimant sprendimus ir prisimant atsakomybę. Tai yra tikrai svarbus dalykas. Nes teisinės valstybės principai turi veikti demokratinėje visuomenėje. Teisinės valstybės principai suveikia ir šį kartą. Suprantu, kad e, tie veiksmai jums gali atrodyti nepakankami, kad ne visos abejonės buvo išsklaidytos. Suprantu, kad norima pasitelkti kitus ekspertus. Žinokite, kad mes jūs suprantame ir norime remti jūs, diskutuojant su Meksikos vyriausybė, kad būtų galima tęsti tyrimus, kol nebeliks jokių abejonių dėl to nusikaltimo ir jo faktų. Ir tam galite tikėtis mūsų paramą. Ponas Korau, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pareikšti savo solidarumą tėvams atvykusiems į mūsų posėdį. Kai mes išgirdome tą baisę žinę dėl tos tragedijos, Mes taip pat buvome pritrenkti, kaip ir e, lytės pasaulis. Mes priemėm rezoliuciją, kurioje kviečiame e, Meksikos vyriausybę imtis konkrečių veiksmų. Gerero valstija, regis, ar tik nebus iš tų, kur nevykdo kontrolės federalinė vyriausybė. Ten veši narkotikų karteliai, Jie yra ekonomiškai galingi, socialiai remiami ir jie yra galingesni negu vyriausybės pajėgos. O mes derame su vyriausybė, tad klausimas būtų toks, ką galime numatyti kaip institucija, ar galime padėti Meksikos vyriausybėje, kad ji būtų stipresnė ir kad tų kartelių atžvilgių galėtų būti tvirčiau besilaikanti. Norėčiau pasakyti, kad nieko nebus, be plataus tarptautinio bendradarbiavimo. E, tie prekeiviai narkotikais turi didžiulės lėšas, tai jiems leidžia turėti didžiulę valdžią, jie stipresni už vyriausybę federalinę. Ir manau, kad būtinas platesnis bendradarbiavimas. Tokia būtų mano siunčiama žinia. Labai trumpai, ponė Betėra. Manau, kad pirmiausia turime suteikti žodį savo svečiams. Mūsų kolegos iš Eurolat ir ponas Blanko pasakė viską, ką aš norėjau pasakyti. Tiesiog noriu pasakyti, kad parlamentas remia jūs. Žinokite, kad esame pasirengę panaudoti visas turimas priemonės, visas savo galimybės tam, kad galėtume užtikrinti žmogaus teisės teisių įgyvendinimą visur pasaulyje. Norėčiau aiškiai patikslinti, kad mes pareikalavome, kad visi prisimtum tenkančią atsakomybę. Neturi būti dviejopų standartų, kur tai bebūtų. Kiekvienas turi prisimti aptenkančią atsakomybę, kiekviena vyriausybė turi savo atsakomybės neišsižadėti. Kalbame apie Kiniją, kalbame apie Nigeriją, Venezuelą. Mes reikalaujame, kad visur vyriausybės prisimtų atsakomybę ir kad nebūtų jokio nebaudžiamumo. Na, vyriausybė sureagavo per lietai, galbūt nepakankamai, bet bent jau bandė reaguoti. Bent jau pradedant tyrimą. Na, bet tyrimo to nepakanka, nes e, išvados neaiškios, tos išvados neleidžia išsiaiškinti tiesos. Norėčiau pasakyti, kad esame jūsų paslaugoms ir esame pasirengę uh, E, imtis visų reikiamų iniciatyvų Europos parlamente, kad e, tyrimas būtų papildytas. Meksikos vyriausybę kviestume jūs paremti. Taip pat siūlytume panaudoti visas turimas priemonės, kad vyriausybė testų tyrimą, kad sulauktumėte tiesos, jūs jos esat verti. Ačiū. Ponas man. Ačiū, ponė pirmininkė. Už dviejų savaičių mes vyksime į Meksiką, aš esu tos delegacijos narys. Turime pakankamai laiko programoje tam, kad galėtume pabandyti išsiaiškinti vietoje, kaip viskas galėjo įvykti. Gali atsitikti taip, kad bus mums daromas spaudimas E, bet mes tikrai netilėsime. Mes jau diskutavome čia, Bruselėje, su studentais ir manau, kad tas kontaktas buvo rastas. Mes tikrai netilėsim ten nuvykę. ambasadorius mums jau papasakojo, kokios veiklos bus imtasi, e, ką, ką numato daryti prokuratūra. Aš manau, kad visą tai bus padaryta, na mes tikrai netilėsim ir pabandysime prisikviesti ekspertus, kurie nėra meksikiečiai, bet kurie ten gyvena, turi vertingos patirties ir kurie galės padėti stebėti situaciją kartu su mumis. Tai bus mums e, svarbi pagalba Jums pareikštas solidarumas yra tikrai nuoširdus? Ar žmogaus teisų požiūrių šis reikalas baigsis teigiamai, negaliu dar to pasakyti, bet galiu pažadėti tik vieną, mes netylėsim, nes Europos parlamentas yra žmogaus teisų gynimo vieta. Norėtume e, parodyti jums, kad e, mes giname žmogaus teisės. Ačiū. Ponas Auštrevičius, prašau. Thank you, Chairman. Indeed, nobody does. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, niekas net nebejoja, kad mes nuoširdžiai išreiškime savo solidarumą ir paramą. Ir taip pat nepritarėme tiems įvykiams Meksikoje. Tačiau man atrodo, kad reikia kažkaip ir labiau praktiškai pažvelgti visą šį reikalą. Galbūt po šio, šios dienos posėdžio būtų galima parinkti praktinius pasiūlymus, kaip būtų galima padėti tiems žmonėms, galbūt įsteigti kažkokią tyriamąją komisiją, galbūt atraukti žmogaus teisų organizacijas. Ir ponė pirmininkė, uh, per pirmąjį klausimo svarstymą, kai buvo kalbama apie žmogaus teisų veiksmų planą, buvo kalbėta apie milijoną euras, eurų skirtų, skirtus Meksikai, įspręsti esamoms problemams. Tad galbūt būtų galima kreiptis į ES delegaciją ir paprašyti tos pinigus panaudoti tiesiogiai, veiksmingai, kad būtų padėta nepriklausomoms komisijoms, taip pat žmogaus teisų organizacijoms bei šeimoms, kurios kenčia nuo susidariusios situacijos, kuriams galbūt reikia teisinės pagalbos, reikėtų jau šiandieną priimti reikalingus praktinius sprendimus. Ačiū labai tikrai įdomus pasiūlymas. Kai išklausysime visus norinčius pasisakyti, tada galėsime panalizuoti šį klausimą. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui ponui Grosui. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū labai ir galiu tik išsakyti mūsų nuoširdžią užuojautą visoms šeimoms. Tikrai suprantame jūsų liūdėsi susijusiu su šiais įvykiais. ES vyriausiai galiotinė e, stebi besiklostančius įvykius Meksikoje, taip pat e, vertina situaciją susijusią su e, visuomeniniais neramumais ir iš ties tie įvykiai šokiravo ne tik Meksikos visuomenę, tačiau ir tarptautinę bendruomenę. Tie įvykiai taip pat e, patraukė tiek ir tarptautinės, tiek ir vietinės žiniasklaidos dėmesį. ES delegacija Meksikoje, pritarus visų ES valstybių narių vadovams, paskelbė E, pareiškimą, ten buvo išsakytas susirūpinimas dėl vykdomų nusikaltimų ir taip pat buvo paprašyta atlikti nešališką ir išsamų tyrimą. Jau buvo paminėta, kad ir Europos parlamentas pas, pasmerkė šį incidentą e, parengdamas rezoliuciją spalio 23 dieną, taip pat buvo išsakyta į mintis, jog bus suteikta reikalinga parama Meksikos vyriausybei kovojant su organizuoto nusikalstamumu, Europos išorės veiksmų tarnyba nuolat kreipėsi į Meksikos pareigūnus prašydama sutelkti visas reikalingas pajėgas, surasti dingusius studentus, nubausti nusikaltelius ir daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta tokių nelaimio ateityje. Mes taip pat labai džiaugiamės, kad jūs šiandieną atvykote pas mus į Briuselį ir taip pat laukiame jūsų rytoj Europos išorės veiksmų tarnybos būstinėje, rytoj po pietų. Jau buvo minėta, kad vyriausybė vienai par kitaip reagavo į susidariusią situaciją Meksikoje ir džiaugiamės tą e, dešimties žingsnių saugumo reformą, apie kurią paskelbė Meksikos prezidentas. Ji dabar kaip tik yra aptarinėjama Meksikos kongrese. Taip pat norėčiau pažymėti, kad ES ir Meksika yra strateginiai partneriai ir be abejo e, nuomonės dėl žmogaus teisų klausimų e, dažnai sutampa tiek ir tuose tarptautinėse forumuose. Labai svarbu išlaikyti nuolatinį tarptautinį dialogą dėl žmogaus teisų, dėl teisingumo ir saugumo. Ir Tai sudaro galimybę aptarti svarbiausius klausimus susijusius su šiomis rytimis tiek ir Meksikoje, tiek ir ES. Mūsų diskusijos jau palėtė tokius klausimus kaip organizuotas nusikalstamumas, taip pat būdžiamosios sistemos reforma ir taip toliau. Tad Europos išorės veiksmų tarnyba ir toliau mm, rimsis tą politinio dialogo priemonę, bendradama su Meksika, ypač balandžio 16-17 dieną Meksikoje suplanuotų žmogaus teisų dialogu, taip pat saugumo ir teisingumo dialogu, kuriam dar yra rengiamas ir bus e, nustatytos konkrečios datos. Tad tomis diskusijomis e, stengsimės pasinaudoti skatindami nebaudžiamumo išnaikinimą, taip pat žmogaus teisų gynybą ir reikalingas baudžiamosios sistemos reformas. Taip pat tie dialogai sudary, sudarys galimybę įvertinti, kokių konkrečių e, paramos veiksmų reikia Meksikos vyriausybei sprendžiant šias problemas. Norėčiau trumpai pakomentuoti ir jų vykstantį bendradarbiavimą. Yra vykdomas um, specialus projektas, vadinamas socialinės, anglo, socialinės anglodos laboratorija 2. Jam buvo skirta keletas milijonų eurų ir čia ES teikia paramą. Um, Mm, administracinių pajėgumui stiprinimui, taip pat yra ir kitų produktų, atsiprašau, projektų, kurie yra vykdomi, taip pat įvairios teminės programos yra organizuojamos apie 30 projektų, dabar remiame, juos organizuoja NVO ir iš viso tam yra skirta 7,5 milijono eurų. Tad baigdamas noriu pasakyti, kad mes smerkėme e, Meksikoje įvykdytą nusikaltimą visomis savo jėgomis ir labai tikimės, kad Meksikos vyriausybė atliks reikalingus tyrimus, taip pat m, užtikrins, kad nusikaltėliai stotų m, prieš teismą ir tikimės, kad bus kovojama su tomis jėgomis, kurios yra nusistačiusios prie, prieš e, teisingumo sistemos reformą. Meksika be abejo atvirai bendradarbiauja su ES ir mes esame pasirinkę ir toliau padėti Meksikos įstaigoms bei institucijoms sprendžiant šios sudėtingus klausimus. Ačiū labai ponio Grosai. Dabar norėčiau suteikti žodį dingusių e, studentų tevams. Galbūt jie norėtų dar kartą pasisakyti tačiau prašysiu kalbėti trumpai, nes laiko liko nedaug. Dėkoju. Norėjau pasakyti, kad nebežinau, kaip čia pavadinti tą vyriausybę. Meksikos vyriausybė mums sako vienus dalykus čia, o vietoje daro visai ką kitą. Sakoma, kad mums teikiama visokiojo paparama, bet tai yra netiesa. Viską, ko sulaukėme kaip tėvai, tai yra represijos Jie sako, kad remia aukas, bet jie ir toliau nuspaudžia. Visi tyrimai, visi tie įsipareigojimai buvo prisimti, bet juk niekas nebuvo įgyvendinta. Mes, kaip tėvai, kaip meksikiečiai, mes nebepasitikime savo vyriausybę. Dėkoju. Ar norėtumėte pridurti ką nors? Pirmiausia, Noriu padėkoti ir paprašyti, kad remtumėte mus ir toliau. Mes patyrėme baisų dalyką, nenorėtumėte, kad, nenorėtume, kad jūs kaip tėvai kada nors turėtumėte kažką panašaus patirti. Pirmininkė, dėkoju. Kaip įprasta, dabar diplomatams suteiksiu žodį pasisakyti. Ponui Gamačio žodis, prašau. Taip pat dvi minutės pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo šio ryto trumpame pasisakymę norėčiau kreiptis į tėvus ir norėčiau pasakyti, kad esame solidaro su jais ir kitų žuvusių tėvais. Esu meksikietis, tėvas, Meksikos atstovas. Jaučiu didžiulį pasipiktinimą ir didžiulį skausmą dėl to padaryto nusikaltimo. Neįmanoma e, ramiai klausytis jūsų pasakojimo. Jūs sujaudino mus visus, visus Meksikoje. Reaguojant į tuos nusikaltimus, vyriausybė reagavo labai ryštingai buvo pasitelkti visi turimi resursai. Rezultatai to tyrimo buvo beprecedentiniai. 99 asmenys dalyvavę tuose įvykiuose vienai par kitai buvo areštuoti ir laukia teismo. Tarptų asmenų yra Iguala meras ir jo žmona taip pat tos nusikalstamos grupuotės vadovas. Šiandien 487 teisminės ekspertizės buvo atliktos ir buvo surinkta per 300 liūdėjimų, buvo uh, faktų atkūrimai du surenkti. Šeimų advokatais turėjo tiesioginę prieigą viso tyrimo metu prie 85 tomų ir 13 priedų tos visos bylos. Kita vertus, daug tarptautinių ekspertų dalyvavo atliekant tyrimą. Argentinos, pavyzdžiui, antropologijos teismo e, struktūra, taip pat dalyvavo Innsbruko universiteto atstovai. Valstybė, kaip jau ir buvo sakyta, paskirs bausmes, kurias numato teisingumas. Ir tai bus pavyzdinės bausmės kad panašus dalykai nebegalėtų vykti niekada daugiau. Skaidrumas buvo esminis dalykas vykdant šį tyrimą. Federalinė vyriausybė ir aukų šeimos bei jų atstovai parengė kartu su Interamerikos žmogaus teisių e, komisija techninės pagalbos programą ir tai turės įtakos taip pat tyrimui. Ši komisija paskyrė penkis ekspertus, tarptautinius ekspertus, kurie yra nepriklausomi. Ta pačia atvirumo dvasia praėjusių metų gruodžio antrą dieną Meksikos vyriausybė oficialiai pakvietė jūsų pakomitetį, žmogaus teisų pakomitetį atvykti oficialaus vizito į Meksiką ir pasižiūrėti, kaip vyksta tyrimas. Tikimės, kad tas vizitas įvyks kuo greičiau, kai tik jūsų darbo tvarkė leis tai padaryti. Kaip sakė Meksikos Respublikos prezidentas, Meksika sukrėtė e, šie baisūs faktai įvykę Igualoje. Meksikos vyriausybė kartu su jumis liūdi ir kenčia skausmą. Mes norime, kad viskas vyktų skaidriai ir kad būtų išaiškintas šis nusikaltimas. Meksikos vyriausybė yra įsitikinusi, kad vienintelis būdas tą skausmą palengvinti yra e, įtvirtinti taiką ir teisingumą. Pone pirmininkė, norėčiau labai trumpai atsakyti į tai, kas buvo paminėta vieno iš deputatų. Tyrimas nėra užbaigtas. E, ir nebus užbaigtas tol, tol, kol nebus visiškai galutinai išsiaiškinta, kas iš tiesų įvyko, kol nebus areštuoti tie, kurie slapsosi nuo teisingumo. Mes taip pat laukiame ekspertizės rezultatų iš Inspruko universiteto. Ir kaip jau sakiau, 99 nusikaltėliai jau dabar buvo įkalinti ir laukia bausmės. Dėkoju. Ačiū Jūsų ekscelencija ir ačiū tėvams. Prinkite mūsų solidarumą ir užuojautą perduokite ją kitiems tėvams. Mūsų darbas čia tuo nepasibaigs, dirbsime visi toliau ieškodami tiesos. Norėčiau reaguoti tai, ką sakė ponas Auštrevičius. Mes nusiuntime laišką DEFCO komisijai. Yra numatytos lėšos Meksikai milijonas eurų galėtume pasiūlyti, kad didelė dalis tų lėšų būtų paskirta nepriklausomam tyrimui atlikti ir kad būtų galima e, pademonstruoti paramą šeimams. Surašysime tokį laišką, jeigu visi kolegos tam pritarėte. Ačiū, kad atvykote ir galite pasitikėti mumis, ketiname jums padėti. si son tan amables de tomar asiento, por favor, y quienes. Gerbiami kolegos, kviečiu vėl visus susėsti. Tie, kas neišeina iš salės ir kurie tęsia diskusiją, kviečiu susėsti, o visus kitus kviečiu diskutuoti už salės durų. Tęsime posėdį, paskutinę jo dalį. Keisimės nuomonėmis su ponu Tovermanu Bertu. Ačiū, kad atvykote. Jūs atstovaujate KOHOM, žmogaus teisių darbo grupiai. Jūs pristatysite šiandien mums įvairius prioritetus susijusius su žmogaus e, teisių tarybos sesija. E, vyks mūsų delegacija ten ir turėsime progą tą klausimą analizuoti detaliau. Taigi visą tai vyks kovo mėnesio paskutinę savaitę. Pone Toerman, ačiū, kad atvykote. Ir norėčiau pakalbėti apie kitą jūsų posėdį, kadangi turėsime keitimąsi nuomonėmis. E, norime padaryti taip, kad tas keitimas nuomonės taptų reguliarus. Šodis jums, ponė Toerman, prašau. Čia, um... Ačiū labai, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mane atvykti į jūsų komiteto posėdį. Ir šiandien pasidalinsiu e, informaciją apie ES prioritetus susijusius su būsime Tautų žmogaus teisų tarybos sesija. Labai džiugu, kad ir šis komitetas ir parlamentas tiek daug dėmesio skiria e, mūsų darbui, tai rodo ir parengta rezoliucija šio klausimu ir tos diskusijos ir tai, jog yra siunčiame delegaciją į Ženevą. Džiugu, kad sekate mūsų darbą. Taip pat norėčiau kai ką pakomentuoti. E, manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir valstybėms narėms. Vyriausiasis įgaliotinis ir e, vicepirmininkas ketina dalyvauti aukštų lygių žmogaus teisų taryboje, taip pat ir uh, ES valstybių narių ministrai ketina dalyvauti. Užsienio reikalų ministrai turi patir, patvirtinti išvadas susijusios ES prioritetais. Taip pat gana detaliai strategiškai planuojame ES prioritetus būsimiems metams. Kartu su misijų vadovai Ženevoje deriname ir kitą veiklą. Ir kaip žinia, daug dėmesio skiriame e, tai daugia šaliai žmogaus teisų sistemai, žmogaus teisų taryba vaidina čia svarbiausią vaidmenį, nes reikia reaguoti į žmogaus teisų pažeidimus visos, visame pasaulyje, taip pat spręsti kitus su šiais klausimais, kitas su šiais klausimais susijusias problemas. Ir labai džiugu, kad naujasis. Nu, Vyriausiasis e, komisaras atvyks į Briuselį e, kovo pabaigoje, tikiuosi jis apsilankys ir parlamente. Jis savo kadenciją pradėjo nuo rugsėjo pirmosios ir jau tikrai nemažai spėjo nuveikti, tad bent jau iš mūsų perspektyvos turiu pasakyti, kad mužavijo atliekamas darbas ir tikrai e, mes džiaugiamės vyriausių žmogaus teisų komisaro atliekama veikla. Na ir be abejo, svarbiausia mums yra išlaikyti žmogaus teisų matomumą, universalumą ir taip pat ginti ir stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį ir daryti tai ne tik e, žmonių, žmogaus teisų taryboje, tačiau ir trečiosiose šalise skatinti e, taip pat moterų teisų išsaugojimą ir Šiandien yra švenčiamos vienos iš svarbių rezoliucijų 15 metinės, tad labai džiugu, kad daug dėmesio skiriama ir moterų klausimams, nes jie tikrai nusipelno mūsų dėmesio. Taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti e, konkrečiai šaliai skirtus prioritetus per būsimąją sesiją ir tada trumpai pakalbėsiu apie e, teminius klausimus, pasistengsiu greitai viską aptarti. Ir be abejo, jeigu turėsite kokių klausimų, galėsime, galėsiu juos atsakyti. Europos Sąjunga vadovaus dėl rezoliucijos susijusios su situacijas dėl žmogaus teisų Mienmarė ir Birmoje. Ir rezoliucijoje bus pripažinta jau pasiekta pažanga. Taip pat labai džiugu, kad mm, e, tokia rezoliucija rengiama, nors taip pat nerimaujama dėl e, situacijos tose šalise. Ir kitose konflikto paveiktose zonose. Ir itin aktualus yra su žmogaus teisėmis susiję klausimai, ypač artėjant rinkimams, taip pat nebuvo pasiekta didelės pažangos, tad mums tai yra prioritetinis klausimas. ES kartu su Japonija parengs e, rezoliuciją dėl e, žmogaus teisų e, Šiaurės Korejoje ir taip pat buvo praeisiais metais parengta e, speciali ataskaita apie situaciją Korejoje ir Taip pat daug dėmesio bus skirta ir žmogaus teisų klausimui e, Sirijoje, taip pat Irake. Kalbant apie Siriją, tikimės, kad nauja e, ataskaita bus parengta. Čia labai svarbus yra ir nebaudžiamumo klausimas. Ir ISIL 10 vykdyti nusikaltimai susilaukė daug dėmesio, buvo surinktas specialus susitikimas praėjusiu metu rugsėjo mėnesį ir bus parengta speciali tyriamoja ataskaita, ją parengs jungtinės tautos ir ten bus aptartas ISIL 10 aptartai išlaidą vykdyti nusikaltimai. Taip pat, kalbant apie vykstančią krizę e, bei situacijos eskalavimą Ukrainoje, jis taip pat nusipelno mūsų dėmesio ir nu, ES remia e, vyriausių žmogaus teisų komisaro biuro misiją Ukrainoje. Ten yra stebimi žmogaus teisų pažeidimai ir reikia kartu su kitais partneriais bandyti įvertinti, kaip būtų galima spręsti šias problemas taryboje. Dabar apie Iraną. Turbūt priežastis visiems yra suprantamos, situacija ten yra įtempta. Kitas klausimas įtrauktas į tarybos darbo tvarkį yra Šrilanka. Be abejo, buvo išrinkta nauja vyriausybė, tai yra svarbus pasikeitimas. Ta vyriausybė bando užmėgsti ryšį ir su Europos Sąjunga bandoma žiūrėti, kaip būtų galima spręsti e, klausimus susijusius su atskaitomybė ir sutaikinimu. Ir jau yra diskutuojama su vyriausybė, kaip jungtinės tautos galėtų prisidėti prie to proceso, kad būtų užtikrinta, jog bus išspręstos praeitie kilusios problemos. Dabar apie pietinę partnerystę. ES seka situaciją Egipte, taip pat vertina ir E, žmogaus teisų situacija, bus rengiami tarybos pranešimai. Kovo sesijoje buvo parengta daug svarbių ataskaitų apie žmogaus e, teisės okupuotoje Palestinos teritorijoje. Taip pat buvo komisaro Inkari ataskaita parengta ir taip pat e, apie okupuotą Palestinos teritoriją bus parengta ataskaita ir ES taip pat rengs rezoliuciją šiais klausimais. Dabar, kalbant apie Afrikos žemyną, tikrai nemažai svarbių klausimų, kuriuos reikės aptarti kovo mėnesį. Pradėsiu nuo pietų Sudano. Jau praeisiais metais kalbėjome apie tai, kad žmogaus teisų taryba turėtų numatyti specialią procedūrą, įvertinti ten esamą situaciją, tačiau Afrikos sąjunga nusprendė nepaskelbti ataskaitos dėl Afrikos Sąjungos ir Pietų Sudano. Ir kol kas bandome dar užmėgsti ryšį, žiūrėti, kaip būtų galima geriausiai išspręsti problemą susijusią su Pietų Sudanu, taip pat Malis, Gvinėja, Dramblio kalvo krantas, Centrinės Afrikos Respublika. Visos šios šalis yra mums svarbios ir Eritrėjoje taip pat žmogaus teisės situacija yra vertinama, tad vyksta diskusijos, bandant įvertinti, kaip žmogus teisų taryba galėtų spręsti tos problemas susijusias su Boko Haram. Apie tai bus kalbama būsimoje sesijoje. Ir apie tai taip pat diskutuojame su partneriais iš Afrikos. Dabar kalbant apie teminius klausimus, ES intensyviai dirba su partneriais iš Latino Amerikos šalių. E, rengiant išsame rezoliuciją dėl vaiko teisų ir ten daugiau dėmesio bus skiriama vaikų klausimams. ES taip pat intensyviai dirba, rengdama iniciatyvą dėl tikėjimo ir religijos laisvės. Ir taip pat artimai bendradarbiaujame su e, islamiško bendradarbiavimo organizacijoje, ten kalbama apie religinės tolerancijos klausimus, tad dar viena svarbi tema, kuri bus aptarta per būsimą sesiją. Yra ir kitų nacionalinių iniciatyvų, kurias pateikė atskiros ES valstybės narės. Tai yra susijęs su partnerystėmis su kitomis šalimis, tai apima įvairius klausimus nuo socialinių iki žmogaus teisų, aplinkosauginių ir taip toliau. ES taip pat finansuoja įvairius renginius susijusius su tikėjimo laisvė ir taip toliau. Na ir norėčiau baigti e, trumpai pakalbėdamas apie tai, kas vyks po kovo mėnesio. Reikia žiūrėti ir tą ilgalaikę perspektyvą. Birželio mėnesį yra numatyta tam, tam tikrų renginių ir vienas iš prioritetų bus situacija Baltarusijoje, taip pat specialaus atsakingo asmens įgaliojimo pratesimas ir bus tęsiamos ir teminės diskusijos. Viena iš jų bus susijusi su migrantų teisėmis ir bus parengta antra ataskaita apie migrantų žmogaus teisės, taip pat apie ES sienų valdymo veiklą. Ir šią savaitę e, specialusis atstovas buvo atvykęs į Briuselį buvome su juo susitikę ir labai norime parengti išsame ataskaitą, ir žinome, kad birželio mėnesį tai jau bus padaryta. Kiti teminiai klausimai birželio mėnesį apima žmogaus teisų klausimus. Ir norime tinkamai tam pasirinkti per keletą artimiausių mėnesių. Taip pat moterų teisės, lyčių klausimai bus itin svarbus birželio sesijoje, bus kalbama apie svarbės rezoliucijas, tokias kaip E, smurtas prieš moteris, nes jau dabar reikia pradėti tam rengtis. Taip pat birželio arba vėliausiai rugsėjo mėnesį tikimės parengti rezoliuciją dėl LGBTI teisių po svarbios pažangos, kurios buvo pasiekta praeisiais metais patvirtinus rezoliuciją, mm, vadovaujant Latino Amerikos šalių grupiai. Na ir jau dabar sužlai atsakysiu į jūsų pateiktus klausimus ir be abejo nekantrauju dirbti kartu per artimiausius mėnesius siekiant geriausių rezultatų. Ačiū labai, ponė Torman. Ačiū už tikrai kokybišką pristatymą, už tą išsame informaciją, kurią pateikėte. Džiugu, kad aptarėte tiek daug įvairių klausimų. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų nariams. Pane Lochpiller, prašau. Madam Chair, and thank you, Mr. Toyman. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Zarmanui. Tikrai labai įdomu ir naudinga yra išgirsti tokią kompaktišką informaciją apie tai, ką jūs darote šitas rytise. Ir tik ką šį rytą girdėjome diskusijas dėl žmogaus teisų demokratijos Europos iniciatyvos ir svarbu, kad ir, ir žmogaus teisų komisaro biurui bus 4 milijonai skirta nuo kitais metais kasmet. Ir taip aš suprantu, kad vis tik tai yra didelis atotrukis tarp to, kiek yra regioninių biurų ir programų ir, ir, ir yra tikrai aiškus deficitas. Ar būtų kažkokia tai galimybė uh, nesumanėmų skirti daugiau finansinės pagalbos e, šiam biurui. Aš suprantu, kad e, yra daugiau pinigų numatoma dėl situacijos ir Sirijoje, bet ar yra ir kitų regionų. Ir labai svarbu, kad e, vyriausiasis įgaliotinis lankysis Briuselį. Manau, kad tai būtų labai gerai ir mūsų komitetui, ir AFET komitetui bendrai surenkti susitikimą su juo, nes uh, anksčiau Navi Pila e, labai rėmė mūsų darbą ir tikrai ir iš mūsų pusės labai gerai buvo pabrėžti, kad e, mūsų darbo turinys labai priklauso nuo vyriausiai galiotinio biuro darbo ir, ir išvadų rekomendacijų. Mes kol kas dar nepradėjome darbo dėl Ženevos rezoliucijos, bet labai tikiuosi, kad greitai tai bus jau pradėta daryti ir tikiuosi, kad m, mm, bus tai patvirtinta, kai taryba pradės mm, dirbti. Ir labai svarbu, kad mes diplomatai ir ambasadoriai laiku viską mm, gautų ir būtų gerai, jeigu jūs mums padėtumėt. Dabar dėl kai kurių klausimų. Taip, iš tikrųjų yra pasikeitimų Šilankoje, pasikeitė vyriausybė, buvo ministras pas mus ir kai su kai kuriais parlamentarais kalbės ir su komisija dėl žmogaus teisų pažeidimų, kas yra dėl Ženevos rezoliucijos aktualu, tai bus dalis labai svarbu, kad būtų nepriklausomi tyrimai, kurie leistų išsiaiškinti, uh, Mm, tiek vyriausybė ir kariškiai prisidėjo prie 2009 metų karo nusikaltimų. Aš taip suprantu, kad Šrilankos vyriausybė rengia mm, tam tikrą tyrimą, netarptautinį tyrimą, kaip kad buvo reikalaujama ankstesnėse rezoliucijose, mm, bet tam tikrą tokį kaip ir mišrų variantą tai būtų tarsi nacionalinis lygmuo, bet tikrai tai nebūtų galima net e, prilyginti tarptautiniam tyrimui nešališkam, bet aš, aš manau, kad jeigu jūs galėtumėt kažką tuo klausimu padaryti, būtų labai svarbu. Toliau an, praeitie esate sakę, kad yra teminių rezoliucijų dėl žmogaus teisų pažeidimų prieš Romus pasaulyje, ar tai vis dar darbo atvarkėje, nes aš taip suprantu, kad tai yra aktualu mūsų es valstybėms ir vakarų Balkanams, bet taip supratau, buvo lik ir nenorima remti tą rezoliuciją iš jūsų pusės, iš, iš pusės. Tai Aš taip suprantu ir dėl birželio sesijos jūs minėjote, kad bus sveltas dėmesys į verslą žmogaus teisės ir mes visuomet sakėme, kad čia yra didžiulė tokia, e, toks prieštaravimas iš mm, es politinių grupių, es neremia tos iniciatyvos, kad būtų tai labiau teisiškai privalomas toks elementas. Tai vėlgi, ar, ar yra tos to pačiu lygmeniu mm, diskusijos kaip anais metais? Tai gal tiek tada iš mano pusės. Muchas gracias, señora Lochbiller. Ačiū, ponė Lochbiller, ponas Panderis. Non, non voglio ripetermi, aggiungo solo due cose. Nenoriu kartoti to, kas yra pasakyta, tik tai pridursiu kel, kelis dalykus. Na, nes visko gal sutikčiau iš to, ką jūs pasakėte. Manau, kad e, turint omenyje, kad jungtinių tautų žmogaus teisų sesija artėja, tai būtų svarbu mums padaryti tą tokį kokybinį šuolį, ta, ta prasme, kaip ir ruošiama ataskaita dėl žmogaus teisių, kad būtų labiau taip horizontaliai pažvelgta per visus sektorius. E, taip, kalba apie žmogaus teisės, tačiau jeigu pažiūrėtumėm į geografinės, ką jūs minėjote, kai yra taip kam keista, kai kur trūksta politinių veiksmų, kai kur tų politinių veiksmų gal per daug. Uh, Tai e, tokius klausimus reikia kelti jungtinių tautų sesijoje taip pat. Mm, visuose politinėse veiksmuose turi būti žmogaus teisų aspektas. Kitaip mes nuolat vis bandysim įsikišti, bet vis tiek nuolat būsime tokia situacija, kuomet politiniai veiksmai neremia mūsų žmogaus teisų požiūrio. Uh, Taip, aišku, žmogaus teisų pažeidimai nestebina mūsų ten, kur yra konfliktų zonos, tačiau, taip, akivaizdu, jeigu negali spręsti mm, konflikto, tai toliau tie žmogaus teisų pažeidinėjimai tęsis. Tai reikia galvoti apie požiūrio keitimą mm, iš ES institucijų pusės ir reikia ir, ir plačiau pažiūrėti ir dėl tų teminių uh, Mm, klausimų taip pat norėčiau pridurti dar keletą tokių dalykų, kas mano manimo būtų svarbu. Um, ir pavyzdžiui, tai, ką pirmas tik yra pažiūrėta, tai yra, pavyzdžiui, teisės sėdino su klimato kaita. Tai naujas aspektas, reikia tai turėti omenyje. Toliau, gal jūs minėjote, bet gal aš praleidau. Uh, bet man atrodo labai svarbus tai būtų dalykas, turint omenyje teroristinės veiklos visą mastą. Tai gal reikėtų galvoti, pavyzdžiui, apie tokius dalykas kaip skaitmeninės teisės ir e, skaitmeninio pasaulio kontrolė. Gal reikėtų daugiau dėmesio skirti tiems klausimams. Muchas gracias, señor Panseri. Permítanme. Daugiau norinčių pasisakyti nematau. Ačiū ponui Panzerį, aš tikrai norėčiau paremti jūsų pasisakymą. Iš tikrųjų, mūsų politikoje turi būti ypatingas dėmesys skirtas žmogaus teisėms ir įstatymo viršenybė. Čia aiški pagarba turi būti rodoma, tiem turi būti gerbiama įstatymo viršenybė ir m, mm, žmogaus teisės ir turi būti tie du aspektai saugomi nuo pastangų sugriauti demokratiją. Dabar sutiksiu žodį paninto ir manau, kad jis atsakytų klausimus. Um, the... Labai ačiū už tokius labai mm, svarbius klausimus. Nenorėjau labai ilgai, aišku, kalbėti tai gal net ne visus klausimus ir aptariau. Tikrai yra labai plataus masto iniciatyvų ir, ir jos paliečia kai kurios klausimus, ką jūs paminėjote. Uh, Labai esu dėkingas už jūsų klausimus, ponė Lochbiller, dėl finansavimo žmogaus teisų vyresimi galiotinio biurui. Mes iš tikrųjų nuolat palaikome e, tą veiklą ir, ir šis biuras yra nu, mūsų finansavimo naudos gavėjas. Ir kai vyriausias įgaliotinis pradėjo dirbti, jis peržiūrėjo visą situaciją ir jis padarė išvadą, kad iš tikrųjų finansinė situacija yra pavojinga, netgi prireikė atleisti kai kurios darbuotojus ir uždaryti kai kurios biurus. Tai jis tikrai nuo pat savo kadencijos pradžios labai daug praš, prašymų yra pateikęs paremti vyriausio pabėgėlio biuro darbą fina, užtikrinti finansavimą. Aišku, mm, galvojant apie mm, finansų didinimą, e, kažkoks rimtesnis perskirtimas būtų gal steitingas, bet tikrai e, vyriausias įgaliotinis visuomet prašo papildomo finansavimo iš ES ir iš valstybių narių ES, bet aišku, jis ieško ir kito finansavimo šaltinių. E, jeigu pažiūrėtumėm, kas teikia tą finansavimą, uh, labai didelė nu, pat, finansavimo dalis atkeliauja iš ES ir ES valstybių narių. Bet aišku, donorų bazė yra daug platesnė. Bet labai svarbu, žinoma, iš mūsų pusės finansavimą didinti. Reikia galvoti, iš kur to finansavimo papildomai gauti. Pavyzdžiui, papildomas finansavimas Sirijai ar uh, veik, kitai veiklai, kur yra skita konkrečioms valstybėms, tai yra būdas irgi surasti papildomo finansavimo be to, kas jau yra normaliai skiriama uh, Mm, žmogaus teisų vyriausiai galiotinio biurui. Ir aš manau tikrai taip, dėl jūsų tos minties pakviesti vyriausiai galiotinį tikrai, manau, būtų labai svarbu jį pakviesti ir į parlamentą. Ir e, kai jis atvyks į tarybą, jis PS e, e, yra pakviestas, aš kaip suprantu, kalbėtis įvairiais klausimais Dabar dėl Šilankos taip, kaip jūs minėjote, Šilankos ministras pirmininkas buvo Briuselėje ir Ženevoje, taip pat aną savaitę dar vyksta ir platesnių kontaktų, bet kol kas nėra dar visiškai aišku, kur viskas pakryps, bet aišku, iš esmės, ko mes norime, tai kad būtų nepriklausomas tyrimas e, ir, ir nacionalinių lygmenių su tarptautinė pagalba ypač iš e, žmogaus teisų, e, žmogaus teisų vyriausiai galiotinio biuro ir yra šio biuro įsipareigojimas pradėti nepriklausomą tyrimą, ataskaita bus pateikta kovo sesijai ir mes dabar dirbame su pagrindinėmis valstybėmis, kurios paremė tą sprendimą kurios dalyvavo, ieškome galimybių, kaip, kaip toliau, kaip e, tą pagalbą užtikrinti, kad ji būtų geriausia toje tai valstybėje per um, žmogaus teisų tarybą taip pat, bet kol kas dar detalių, kaip viskas tiksliai atrodys, dar nežinau, dar procesas tęsiasi, per artimiausias savaitės e, daugiau paaiškės. Vienas toks elementas būtų, kad e, iš esmės nuo dabar iki sesijos pradžios reikia daugiau laiko. Uh, dar, kad būtų aiškiai nustatyta, kokia yra situacija, kokios geriausios pagalbos būtų galima steigti. Dabar dėl Romų. Tais metais Rusijos federacija nustebino uh, savo sprendimų dėl Romų buvo aiškiai tai politiškai motivuotas sprendimas atsižvelgiant į visą situaciją, bet ta prasme ES nelabai noriai visą tai priėmė, nes nebuvo taip, kad tai būtų uh, Nebuvo panašu, kad tai būtų kažkokios tai nuoširdžios pastangos spręsti tos klausimus, bet bendrai tas Romų specifinės situacijos pripažinimas Europoje ir pasaulyje yra labai svarbus ir, na, reikia pasakyti, kad to rezoliucijoje buvo, jį buvo patvirtinta be balsavimo, buvo prašoma padaryti tyrimą dėl Romų situacijos visame pasaulyje ir mes dabar teikiame savo indėlį studiją Mes pakvietėme atvykti šios ataskaitos, šios studijos rengimo kontekste į Kohom. Mes tikrai labai norime konstruktyviai bendarbiauti ir mes tikimės taip pat, kad e, tai bus naudinga ir mūsų vidinėms diskusijams. dėl, dėl verslo žmogaus teisė, aš kaip jau sakiau, ankstesnėmis progomis, kas yra sudėtinga mums, kaip mums buvo, kaip ir, ir dėl birželio sesijos, kas yra problema. Verslas ir žmogaus teisės yra nepaprastai svarbus klausimas ir reikėjo bent keliarių metų, kad susiformuotų konsensas dėl verslo pagrindinių principų ir žmogaus teisų ir vienintelis regionas, kur yra realiai gyvendinimo kažkokios tai pastangos, tai yra Europa, yra nacionaliniai veiksmų planai dėl jungtinių tautų pagrindinių principų gyvenimo. Galvojama, kad tai yra pažangi praktika, jungtinės tautos propaguoja šią praktiką visame pasaulyje. Tai iš tikrųjų kol kas buvo nuspręsta, kad per, per anksti dar yra pradėti tą procesą, kaip jūs sakėte. Mes taip pat galvome, kad reikia dar pasiremti jungtinių tautų tais pagrindiniais principais. Mes negalime apeiti to proceso. Praeitais metais, kai buvo priimta rezoliucija, e, pasiūlyta ta rezoliucija tų valstybių, mes nusprendėme, kad es ir valstybės narės nedalyvaus tarp vyriausybinėje darbo grupėje, kurios užduotis yra parengti teisiškai privalomą instrumentą Mm, dėl verslo žmogaus teisų, bet mes taip pat e, po to surinkėme visą eilę diskusijų. Iš esmės, ką mes darysime, mes labai didžiai stebėsime mm, e, kas, e, visą procesą ir mūsų nuomonę Mes taip tikimės, kad jeigu tie, kas patekė šią iniciatyvą rimtai, vertina tą klausimą ir tikrai jiems rūpi, kad kažkas būtų pasiekta, kad būtų svarbios politinės diskusijos, jie turi žengti visą eilę svarbių žingsnių tam, kad tas procesas įgytų gerą reputaciją ir kad iš tikrųjų e, jis apsivainikuotų sėkme, o ne žlugtų. Ir mes galvojame, kad labai svarbu, kad aš darbo grupė, kurios pirmas susitikimas turėtų įvykti Liepos mėnesį panašu, tai pirmininkas turėtų būti kažkas, toks asmuo su reputacija, su patirtimi, žmogus, kuris sugebėtų apjungti įvairių sričių svarbius veikėjus. Toliau, tam, tokia tarpvyriausybinė darbo grupė svarstant teis, teisiškai privaloma instrumentų nereikėtų apsiriboti vien tik tai. Mm, bendrabiavimą per sieną, nes tuomet incidentas Bangladešą nepatektų į tą sritį. Čia eina kalba, pavyzdžiui, apie vietos kompanijas, o ne apie tarptautinės kompanijas e, Bangladešo atveju. Tai iš tikrųjų, jeigu būtų apsiribota tik tai tarptautiniu poveikiu per sieną, tarptautinė veikla, tai tada būtų ribotas mastas. Ir aišku, Labai svarbu, kad e, ta grupė įsipareigotų laikytis jungtinių tautų pagrindinių principų. Na, mm, aišku, reikės, jų gyvenimui prireiks laiko, tačiau labai svarbu, kad būtų bent įsipareigota jų laikytis ir reikia nepakengti bet kokiem kitiem um, veiksmam, kuriais siekiama įgyvendinti jungtinių tautų pagrindinius principus. E, reikia, priešingai, reikia remti tą procesą. Na ir galiausiai reikia garantijų, kad iš tikrųjų, jeigu reikės, visi reikalingi ekspertai bus pasitelkti, kad bus bus ir pilietinė visuomenė, ir verslo atstovai įtraukti. Na ir galiausiai dėl verslo žmogaus teisų rezoliucijos konsensuso, tai buvo rezoliucija, tai su pačios valstybės, kurios teikia šią rezoliuciją, dabar siekia, kad žmogaus teisų gynėjus būtų išbraukti būti to, atitinkamos nuorodos, nes tai yra žmogaus teisų gyniai, kurie pasisako ir už atitinkamą šį aspektą e, verslas ir žmogaus teisės ir mes galvojame, kad labai svarbu, kad būtų ta nuoroda ir galiausiai dėl to reikia nuspręsti, kaip ir kada mes dalyvausime, tai iš esmės toks būtų mūsų požiūrį šio klausimo. Pane Panzerį, jūs iškėlėte labai svarbių platesnių klausimų. Aišku, visą tai, kas yra daroma žmogaus teisų taryboje, ypač dėl konkrečių valstybių situacijos, turi būti neskiriama dalis viso to mūsų bendradarbiavimo su, bendro bendradarbiavimo su tomis valstybėmis ir turi būti integruota į bet kokią mūsų veiklą su tomis valstybėmis. Todėl aš galvoju ir pasaraisiais laikotarpiais mūsų, pasaraisiais metais mūsų um, požiūris yra kiek tai pakeistas, ypač galvojant apie strateginę bazę žmogaus teisų demokratijos instrumentą. Iš tikrųjų, kai mes, nusprendė, kai mes kalbėjome apie e, valstybėms konkrečius prioritetus Ženevoje, buvo viskas derinama ir su geografiniais biurais, skyriais ir mes sprendėme, pavyzdžiui, ką dėl Azijos valstybių daryti su Azijos darbo grupė, paskui vidurio rytų grupė, vidurio rytų valstybėms ir įtraukta. Ir tai yra, aišku, mūsų bendro darbo neskiriama dalis. Aš visiškai sutinku su jumis, kad žmogaus teisės turi būti keliamas kaip, kaip klausimas visose dvišalėse susitikimuose ir bendarbiavime. Jūs paminėjote klimato kaitą ir skaitmeninę kontrolę, dvi tokias teminės rytis požiūris. Aš noriu pasakyti dėl žmogaus teisų ir aplinkos. Mm, iš tikrųjų, Slovenija, tai nėra ES iniciatyva, tai yra grupė valstybių, kurios pateikusios yra tokia iniciatyva, čia yra Slovenija ir kelios kitos valstybės narės. O dėl privataus gyvenimo, Vokietija kartu su Brazilija teiks rezoliuciją dėl žmogaus teisų, dėl teisės į privatos gyvenimo apsaugą. Ir čia jungtinių tautų prašymas specialaus pranešėjo šio klausimo. Intensyvios dėrybos dabar vyksta tarp Vokietijos Brazilų rezoliucijos ir kai kurių kitų pagrindinių valstybių, kad būtų tokia rezoliucija parengta ir patvirtinta artimiausioje sesijoje. Tai atrodo tiek, atrodo atsakiau visus jūsų klausimus. Ačiū. Muchísimas gracias. Ačiū. Pone Toerman, už labai išsamius ir detalius paaiškinimus. Tikimės, kad žmogaus teisų pakomitečių delegacija dirbs glaučiai su jumis Ženevoje taip pat. Jeigu nebus įmanoma to padaryti, mes manome, kad būtų vertinga surenkti susitikimą tam renginiui skirtą Briuselėje. Ačiū, kad atvykote, kad pateikėte visus paaiškinimus. Ir prieš užbaigdama posėdį norėčiau priminti, kad kitas posėdis vyks vasario 26 dieną 9 iki 12.30 Briuselyje. Pirmadienį Strasbūrė vasario 9 dieną nuo 19 valandos išklausysime, balsuosime tiksliau dėl pono Panzerį pranešimo. Tai yra labai svarbus balsavimas. Reikėtų, kad visi komiteto ASET bent jau komiteto nariai dalyvautų balsavime. Tai yra pranešimas dėl žmogaus teisių. Ponas Panzerį parengė šį pranešimą tikrai puikiai. Man teko privilegija jį skaityti, susipažinti su, tai yra puikus pranešimas. Visiems ačiū.